Norėčiau paprašyti didžiųjų frakcijų atstovus, ypač koordinatorius, paraginti savo narius susikaupti, kad galėtumėme pradėti posėdį. Dešimties minučių vėlavimas jau yra per ilgas. Taigi, pradedame darbą. Posėdžio darbo tvarkės tvirtinimas, ar kas nors turi kokiu nors pastabų. Jei ne, tuomet laikome ją patvirtintą. Mūsų paskutinio posėdžio įvykusio vasario 29 kovo 1 dienomis posėdžio protokolo tvirtinimas. Protokolas bus laikomas patvirtintų, jei niekas iki šio posėdžio pabaigos nepareikš jokių prieštaravimų. Trečias punktas - įprastiniai pirmininko pranešimai. Šis posėdis yra transliuojamas internetu. Ir galite pasižiūrėti, kokiomis kalbomis transliuojamas šis posėdis. Prieš perinant prie esminių darbo tarkės punktų norėčiau pasveikinti kolegą Jaroslavą Valensą, e, sugrįžusi mūsų tarpą po nelaimingo, po avarijos patirtos važiuojant motociklu. Mes turime naują narį komitete, poną Demija Abat, kuris pereina į čia iš biudžeto komiteto. Sveikinu prieimus tokį išmintingą sprendimą ir nebejoju, kad mes jums patiks dirbti su mūsų narių komanda. Taigi, esminiai darbo tvarkės klausimai. Penktas punktas. Dviejo panaudojimo prekės. Prašau, sako pirmininkas, praleidau ketvirtąjį punktą šių metų komiteto posėdžių tvarkaraštis. Šis tvarkaraštis tvirtinamas pagal naują taisyklę, kad galėtumėme e, veiksmingiau panaudoti vertėjų žodžių išteklius. Todėl antradieniais ir trečiadieniais per komitetų posėdžių savaitę mūsų darbo atvarkė nebus tokia įtempta kaip šiandien. Ir ateityje komitetų posėdžiai turės būti rengiami arba pirmadienį po, nuo pirmadienio po pietų iki antradienio po pietų, tri, trijų pusdienių ilgio arba nuo trečiadienio e, ryto iki ketvirtadienio popietis. Ir tuomet turėsime keturis pusdienius posėdžiams. Taigi tai rimti klausimai ir naujasis kalendorius yra. Vienintelis pakeitimas yra tai, kad vienintelis pakeitimas, kurį reikia apsvarstyti, yra 38 savaitę, kuomet darbą turėtumėme pradėti pirmadienį, pirmadienį po pietų. Taigi tuo tarpu ketvirtadieniais po pietų mes neposėdžiausime. E, išskyrus vieną e, dalyką, vieną išimtį, kurią turėsiu vėliau pristatyti. Penktas punktas darbo tvarkės dviejo panaudojimo prekės. Kaip žinote, taryba teikia pasiūlymą šiuo klausimu. Svarstysime rekomendaciją projektą antrajam svarstymo etapui. Aš buvau pranešimo uh, autorius šiuo klausimu ir norėtume užbaigti teisėkuros proceso, jei niekas neprieštarauja. Aš ir toliau uh, lieku pranešėjęs šiuo klausimu, niekas neprieštarauja. Mm. Kaip jau sakiau, aš rengiu pranešimą šiuo klausimu ir mūsų komitetas yra pagrindinis atsakingas komitetas. Uh, Mūsų komitetas. Mes toliau sieksime, kad e, dvigubo naudojimo prekės būtų persiunčiamos ir naudojamos laikantis tarptautinį, tarptautinės sistemos ir taisyklių, todėl pritar, siūlau pritarti tarybos patiktai pozicijai antrajame svarstymo etape parlamente. Toks būtų mano pasiūlymas jums. Tai tikrai labai techninė tema. Ir ES nusprendė pri, įsivesti tarptautinių organizacijų, jungtinių tautų taikomą e, tokių prekių e, vertinimo sistemą. Ir e, mes sutinkame paklusti tarptautinių institucijų įgaliojimams šioje srityje ir e, mūsų galimybės veikti savo nuožiūrą šiuo atveju apsiribuoja tik tai e, sutikimo davimu, sutikimu tiem, pritarimo davimu tiems tarptautiniams nuostatams. Tai tiek. Taip, toks svarstymo būdas būtų sparčiausias. Ar kas nors turi kokiu nors pastabų, pastebėjimų, prieštaravimų? Ne. Darbų kalendorius. Turė, šį klausimą, dėl šio klausimo plenarinėme posėdžio turėtume balsuoti rytoj, o plenarinėme posėdėje svarstyti kovo 29-ąją. Taigi turėkite omeny, Toliau pagal darbo tvarkė yra šeštasis punktas. Julijų Winkler iš EPP frakcijos paprašė, kad jį pakeistų ponas Daniel Kaspar, nes jis negalėjo ateiti į šį posėdį. Bet pono Kasparė irgi čia nėra. Todėl perkime prie kito darbo tvarkės punkto. Kai ponas Kasparė pasirodys, grįšime prie šeštojo. Septintas punktas bendrosios nuostatos dėl makrofinansinės pagalbos trečiosioms šalims. Pristatomas tyrimas šiuo klausimu ir taip pat turime svarstyti pranešimo projektą. Mes, mūsų komitetas yra atsakingasis komitetas, pranešėjas Metin Kazak. Siūlyčiau visų pirma išklausyti tyrimo pristatymu dėl ES makrofinansinės pagalbos e, kritinio vertinimo. Ir tai tas tyrimas yra paskaltas ir jis yra viešai prieinamas. Norėčiau suteikti žodį ponui Maiklui Emersonui Ar jis čia yra? Atrodo, kad ne, todėl tyrimo pristatymo išklausyti tuo tarpu negalime. Ar reikėtų atidėti ir pranešimo projekto pristatymą, ar išklausyti metinai? Tada pradėkime nuo, antro, nuo antros šio klausimo dalies pristatymo, pranešimo projekto svarstymo. Pranešės Metin Kazak. Pranešimo projektas jums yra išdalintas. Jis yra gana ilgas. Ir siūlau išklausyti, išklausyti pranešėją, prašau. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Džiugiuosi galimybę šiandien svarstyti pranešimo projektą bei tyrimą dėl makrofinansinės pagalbos trečiosiams šalims. Jūs tikriausiai susipažinote su darbiniu dokumentu ir dabar jums pristatomas pranešimo projektas. Aš visko smulkiai nepristatinėsiu, bet norėčiau akcentuoti svarbiausius dalykus. Visų pirma, kalbant apie šį pranešimą, svarbiausi susiję dalykai tai deleguotojų teisės aktų naudojimas. Komisija siūlo, kad konkrečiais atvejais e, sprendimai dėl mikrofinansinės pagalbos turėtų būti gyvendinami pasitelkiant e, e, šiuos teisės aktus. Kaip jau sakiau anksčiau komitete, įgyvendinimo teisės aktų naudojimas mums yra nepriimtinas, ypač man kaip pranešėjai. Tačiau aš suprantu komisijos išdėstytus argumentus dėl makrofinansinės pagalbos veiksmingumo, nes tai yra priemonė pasitelkiama e, susidarius ypatingoms situacijoms. Ir aš suformulavau savo poziciją ir sekretariatas e, konsultavosi su manimi bei su teisės tarnyba dėl to, kaip suderinti šiuos reikalavimus. Kaip matote, aš pristatau ane, priedą 2A, kuriuo de, siūloma naudotis deleguotaisiais teisės aktais, patvirtinant makrofinansinės pagalbos teikimą. Tokiu būdu parlamentas užtikrins demokratinę kontrolę ir tuo pat metu bus galimybė veiksmingai ir sparčiai panaudoti tą makrofinansinės pagalbos priemonę, kaip to pageidauja suinteresuotos šalis. Ir Expo generalinio direktorato e, tyrime konstatuojama, kad praeitie e, ši e, pagalba buvo teikiama netenkinant ženvalio, tai vadinamų ženvalio kriterijų. Makrofinansinė pagalba turėtų e, laikytis Lisabonos e, starties principų ir užtikrinti makrofinansinės pagalbos e, sąsai su E, ES užsienio politikos tikslais, ypač demokratijos ir žmogaus teisų sklaidos srityje. Būtent todėl aš akcentuoju Europos išorės e, veiksmų tarnybos e, svarbų vaidmenį, kalbu apie tai šeštajame straipsnėje, kad ši tarnyba įvertintų kiekvienos valstybės situaciją ir vertintų, kaip taikomi demokratiniai mechanizmai konkrečioje šalyje. Ir tik, veiks, ir tik tuo atveju išorės veiksmų tarnyba e, teiktų, pateikė e, pozityvų vertinimą, tik tada galima suteikti konkrečiai šaliai e, makrofinansinę pagalbą. Ketvirtame A straipsnė kalbu apie demokratinės politikos priemonės taikomas pagal supratimo memorandumą. Praėjusią savaitę dalyvavau AFET komiteto posėdėje Ir žinau, kad e, FED komitete rengiamoje nuomonėje e, įtrauktos tokios pačios rekomendacijos siūloma įtraukti išorės veiksmų tarnybą ir suteikti galimybę jai turėti sprendžiamąją galę. Kalbant apie reglamento apriepti, komisija pasiūlė įvesti trečiąją šalių kategoriją kurios ne, nėra nei kandidatės, nei šalis kandidatės, nei kaiminystės politikoje dalyvaujančios šalis, bet tai yra geografiškai netoli ES esančios valstybės. Tai iš esmės yra Pietų Azijos Respublikos ir manau, kad mes, mano nuomonė, mes turėtumėme įtraukti tą šalis į, į trečiąją šalių kategoriją, o netaikyti miglotą e, miglotas nuostatas makrofinansinės pagalbos teikimo atveju. Komisija siūlo šio reglamento galiojimą numatyti laikinai tol, kol galios ši sistema, pagrindų reglamentas. Tačiau būtų keista, jei reglamentas įsigaliotų tik dviejų metų laikotarpiui. Ir todėl e, pasiūliau reglamento galiojimo neapriboti kad taip užtikrintumėme juridinį vientisumą ir išvengtume nuostatų dubliavimo. Dar vienas dalykas dėl vykstančių dėrybų su Gruzija dėl makrofinansinės pagalbos. Aš pritariu e, mūsų pirmininko išsuformuotai pozicijai dėl, su, dėl mūsų pozicijos, dėl supratimo memorandumo ir aš tikiuosi, kad bus rastas pri, parlamentui priimtinas sprendimas artimiausioje ateityje. Ir tuo norėčiau baigti savo žanginės pastabas. Ačiū. Dėkoju. Pranešimo projektas pristatytas. Pereikime prie kitų komiteto narių. Šešėliniai pranešėjai Marija Eleni Kopa iš socialistų frakcijos. Prašau. Žodis jums. Thank you. Ačiū pirmininkė. Jau praėjusiu posėdį kalbėjau. Okay. Taigi, praėjusią kartą aš sakiau, kad aš pritariu tom abejonim, kurias išreiškė pranešėjas. Parlamentas visuomet kartoja, kad labai svarbu e, numatyti labai konkretų oficialų e, pagrindą, kad būtų galima teikti makrofinansinę pagalbą ir trečiosiom šalims. Dabar situacija iš esmės pasikeitė ir todėl iškyla labai daug papildomų klausimų dėl ankstesnio reglamento uh, galiojimo, kadangi šitas reglamentas yra labai ribotai naudotinas pastaruoju metu ir komisijos argumentai, argumentai mūsų neįtikina. Bet to reikėtų atsižvelgti į papildomą Europos parlamento kompetenciją, kurią parlamentas įgyjo prieimus Lisabonos, pasirašus Lisabonos sutartį. Europos parlamento kontrolė teikiant finansinės paramos priemonės e, išaugo. Bet to mes kalbame tik tai kol kas apie techninius šio reglamento aspektus, bet to kiti aspektai yra tiesiogiai sėtini su finansų krize ir be to reikėtų atsižvelgti į tą vidinį mastelį. Mes negalime apsimesti, tarsi nieko nevyko ES viduje, tarsi mes nesusidurėme su krize, mes visiškai nežinome, kiek laiko tokia finansų krizė tęsis, bet to finansų rinkų nestabilumas reikalauja mūsų priimti pastovus sprendimus, o ne tik spontaniškus arba laikinus sprendimus dėl finansinės pagalbos teikimo. Negalima tokių finansinių priemonių reglamentuoti trumpalaikiu laikotarpiu, reikėtų žvelgti bent jau į vidutinės trukmės laikotarpio perspektyvą, o gal netgi ir ilgą perspektyvą. Pavyzdžiui, antrajame pakeitime yra siūloma išplėsti šito reglamento taikymo sritį, numatant galimybę įtraukti į šitos pagalbos sistemą ir Azijos regiono valstybės, o kitiems pakeitimams aš negaliu pritarti, pavyzdžiui, 23-ajam ir tolesniems dėl 20. Dėl 21 pakeitimo, manyčiau, čia reikėtų įtraukti ir šalis, ir atskiras, ir teritorijas kadangi reikia nurodyti kokias valstybės, kurioms gali būti teikna tokia finansinė parama. Ir taip pat reikėtų kalbėti ir, pavyzdžiui, apie regionus, pavyzdžiui, apie Palestiną. Todėl reikėtų dar kartą išnagrinėti ir komisijos pasiūlymus dėl tyrimo. Tyrimas buvo atliktas, jis yra labai įdomus, tačiau jisai verčia daryti išvadą, kad susidūrus su ekonominė krize reikia labai greitai reaguoti, skirti tą finansinę pagalbą labai sparčiai, kitaip jinai tampa visiškai nebeaktuali. From... Dėkoju, Paul Murphy iš GUE frakcijos. Ačiū, dėkoju pranešėjai ir politikos departamentui už atliktą studiją. Man atrodo, yra labai naudinga. Bendro pabudžio pastaba pradžiai dėl makrofinansinės pagalbos apskritai. Patys žodžiai, kaip jie yra naudojami ES, man atrodo, primena šiek tiek pikžodžiavimą, nes tikrai ES yra valstybių, kurios dabar gauna pinigus tam tikras išpirkas, aišku, tai menkina žmonių gyvenimo, pragyvenimo lygį ir taip toliau. Tačiau tas pats žodis pagalba, mano manimu, skamba gan gražiai, atrodytų, kad ES padeda valstybėms, kurios vystosi, plėtojasi, tačiau mano manimu taip nėra, tai juk nėra labdara, kurią teikia ES tai susiję su tam tikrais įsipareigojimais ir tie įsipareigojimai dažniausiai nėra politinio pobūdžio, nėra susiję su demokratija, daugia partinė sistema ir panašiai, kas yra parašyta, bet realiai to, to nėra praktikoje. Tai yra struktūrinės pakoregavimo priemonės, kurias taiko TVF, e, Tartutinis valiutos fondas ir taip pat dabar Trojka tą daro ES tam tikrų valstybių atžvilgių. Jeigu pažvelgtumėme į studiją, į priedus, pirmas atvejis, Kosovo atvejis, trečioji sąlyga sukurti privati, privatizavimo strategiją, šeštoji sąlyga, kuo galima greičiau socialinės įmonės likviduoti ir jas privatizuoti. Tai reiškia, kad ši pagalba yra naudojama tam, kad dešiniųjų ekonominė politika būtų įgyvendinama tom šalims, kuriams reikia finansų. Tai nėra jokių būdų jokia pagalba. Tiesiog yra pasipriešinimas dabartiniai jų ekonominiai sistemai. Na ir kalbant apie konkrečius klausimus, norėčiau pasakyti, jog pritariu pono Kazako pastabų esmiai, būtent, kad reikia akcentuoti demokratinius klausimus ir tos sąlygos turi būti siejamos ne su struktūrinė ekonominė politika, tos politikos mažinimu. Ir dėl procedūrinių dalykų aš pritarčiau maksimaliai, man, ko galima didesniai parlamento priežiūrai Tai reiškia, kad ne vien tik tai įprastinė teisėkros procedūra būtų taikoma e, finansinės pagalbos, makrofinansinės pagalbos priemonės tvirtinimo atveju. Daugiau niekas nenori pasisakyti. Tuomet pereikime prie pirmosios šio klausimo aptarimo dalies. Išklausysime, išklausysime Michaelo Emersono, kuris yra vyresnysis mokslininkas Europo, Europinio studijų centre, jis pristatys savo atliktą studiją. Na, o po to dar galėsime jam užduoti klausimus. Aišku, laiko daug skirti matyt negalėsime toms diskusijoms. Profesoriau, gal dešimt minučių jums užteks. Uh, Gal iš pradžių pradėkime pristatymą. Dabar lyg techninės problemos išspręstos. Gal galite iš pat pradžių vėl pradėti. Ir aš iš naujo skaičiuosiu laiką dabar jums skirtą pasisakymui. Ačiū, ponė pirmininkė, nelabai supratau, kas įvyko. Taigi turiu pradėti iš naujo. Ar ne taip? Problemų buvo su vertimu, sako pirmininkas, ne mikrofoną. Taigi prašau iš naujo pradėti savo pristatymą, nes buvo problemų dėl vertimo. Supratau, sako kalbėtojas. Ačiū. Žmonės šioje salėje matyti išmano šiek tiek apie šią priemonę. Pagrindinis dalykas yra štai koks. Ši priemonė dabar yra valdoma pagal TVF operacijų mažmeninių akcininkų sistemą, maždaug apie 10 procentų, tam tikrais atvejais dar mažesnis procentas. Ir tai yra susijęs su vienu aktualiu klausimu, kurį e, iškėlė ir pranešėja savo pakeitime, viename iš pakeitimų. Pastaraisiais metais ši priemonė maždaug taikoma du kartus per metus, bet nelabai sklandžiai, kadangi tai daugiausiai yra susiję su ekonominės krizės aplinkybėmis ir dėl to operacijų galbūt tokių taikoma šiek tiek daugiau. Dėl to, kiek veiksminga yra ši priemonė. Reguliariai buvo atliekami vertinimai, aš peržiūrėjau tas studijas, ir 44 puslapyje, mūsų ataskaitos puslapyje. 44, gal nežinau, jeigu kitas formatas, tai gal, gal šiek tiek skrisis puslapio numeris. Dabar gal tiksliau 37 ar 38 puslapis būtų. Kągi, čia esminis dalykas yra štai koks mes peržiūrėjome 15 tokių operacijų. Na ir kokias išvadas padarėme? Šešios buvo įvertintos kitų, ne manęs, ne mano vertinimu buvo atliktas, atlikta studija. Ir tai buvo ne, nedidelė parama. Tiesiog buvo kalbama apie nelabai žymų poveikį ir tą buvo galima padaryti ir be šios priemonės ir panašiai tokios yra daromos išvados. Taigi panašu, kad e, poveikio vertimas yra kuklus. Dviejų operacijų atveju kol kas e, nebuvo imtasi dar veiksmų dėl to, kad vėluojama ir dėl to, kad e, valdysenos problemų rimtų iškilo tokiose šalyse kaip Bosnija ir Ukraina. Dėl keturių operacijų buvo iš dalies atšaukti veiksmai nes e, ekonominės sąlygos smarkiai keitėsi ir dėl to kartais operacijos, operacija prarasdavo prasme. Taigi iš tiesų tai rodo, kad reikia nevėluoti rengiant projektus, nes tokie uždėlsimai, vėlavimai duoda neigiamų padarinių pagrindinis dalykas, kalbant apie naują, pagrind, naują pagrindų direktyvą, kuriuos siūlo komisija, aš detaliai jos neaptarnėsiu, kadangi tai yra jau jūsų institucijos reikalas, aš tiesiog e, pasakysiu vieną pastabą. Vilkinimai, procedūrų kompleksiškumas e, yra gerai žinoma problema ir akivaizdu, kad tai yra nemenka problema pagrindų direktyvos projekte yra siūloma iš esmės supaprastinti procedūras. Kiek suprantu, taryba priešinasi tam, teikdama pasiūlymus, kurie iš principo reiškia, kad tarybos komitetas norėtų mikrolygmenių valdyti komisijos atliekamas operacijas ir tokiu būdu uh, būtų atimama galimybė supaprastinti procedūras ir jas atlikti kur, kur kiek, kiek galima greičiau. Kitas dalykas, jeigu ta AMF būtų vienintelis, TVF būtų vienintelė, vienintelis partneris vykdančias operacijas, mes tuomet manome, kad galbūt tai yra įmanomas atvejis, bet uh, EBPO ir Pasaulio bankas yra kiti įmanomi kandidatai. Na ir atsižvelgiant tai, ką matėme vidurio rytų Europoje prieš keletą metų, kai finansų krizė 8-9 metais labai pakenkė rytų Europai. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas taikė tam tikras priemonės e, rytų Europoje. Na ir dabar kyla klausimas, ar ši eurozonos krizė nesukurs panašių sąlygų ir tarptautinis Europos bendradarbiavimo plėtros organizacija gali taikyti, pritaikyti ir šiuo atveju panašias priemonės. Taigi čia kyla klausimas, ar ES irgi negaus tokių įgaliojimų su šia priemonė irgi įsikišti susiklošius tokioms aplinkybėms. Ir aš manau, kad tam priežasčių yra sva, gan svarių. Na ir pranešėjo pranešime kalbama apie geografinę apriptį. apie kaiminystės politikos e, kaimynus ir kitas šalis, kurios yra visai netoli Europos Sąjungos. Na, pati, pati savoka yra gan keista. Mes e, tu, manome su pranešėju, kad reikia aiškiai vardinti, kas yra tie kaimynai. Tai būtų Vidurio Azijos šalis. Dabar ar ES sukuria pridėtinę vertę ir kokios su tuo yra susijusios politinės sąlygos? Dabartinė pridėtinė vertė atsispindi gal techniškai per atitinkamas auditavimo sistemas, kalbant apie viešuosius finansus. Na, tai kaip ir nėra blogai, tai yra svarbu, tačiau strateginė prasme tai yra žemo lygmens techniniai dalykai. Pranešėjas siūlo štai ką politinės sąlygos turėtų būti aiškiau atspindėtos. Ir tai yra gan įdomu, nes uh, tai galėtų būti konkreti pridėtinė vertė, nes Tarptautinis valiutos fondas negali taikyti konkrečių politinių sąlygų. Tačiau čia irgi turime išlikti atsargus, nes negalime pirkti demokratijos už 10 milijardų eurų ar, ar panašiai. Taigi čia kyla klausimas, ar yra įmanoma nustatyti naudinga žmogaus teisės ar kokius tai konkrečius politinius veiksmus tam, kad ta suinteresuota vyriausybė kaip ir pamastytų galimybę primti tą paramą, paramą ji nebūtų verčiama to daryti. Ir kad nebūtų sukūriama iliuzija, kad galima nusipirkti politinės reformas su keliais milijonais eurų. Prieš paskutinis pastebėjimas ekspost vertinimo metodas, kuris čia yra taikomas, Mes teigiame, mano bičiuliai komisijoje, su kuriais gan naudingai padiskutavau, Peter Bekson ir jo kolegos, Ir tas pats generalinis direktoratas yra atsakingas už, vertinimų, už vertinimus, aišku, tą atlieka išorės konsultantai, tačiau aš manau, kad tai logiškai kelia tam tikrų klausimų, ar valdytojas turėtų užsakinėti ir vertinimus. Uh, tiesiog um, keliu šį klausimą. Na ir Tartutinėme valiutos fonde, pasaulio banke vertinimas yra atliekamas departamente, kuris visiškai neturi nieko bendro su projekto valdymu. Paskutinis pastebėjimas gan plataus masto. Ši priemonė duoda tik neženklių rezultatų, taigi ką reiktų padaryti, kad situacija būtų geresnė. Ar nutraukti tos priemonės taikymą, ar ją plačiai išplėsti, ar ir toliau palikti ją tokią, kokia ji daugmaž yra. Man atrodo, nutraukti priemonės taikymą esant dabartiniams aplinkybėms, kur eurozona patiria daug žalos ir su, sukuria žalos kaimynėms, tokios priemonės nutraukimas duotų neigiamų politinių rezultatų. Taigi nepritartumėme nutraukimui. Gal galima ją išplėsti? Na ką, žinome, kad eurozonos krizė siurbia ES finansinius išteklius gan smarkiai ir pastebėjau pranešėjo e, argumentuose. ES įnašus būtų galima padidinti 20 procentų mažiausiai šalia TVF įnašų. Dabar tas procentas yra kur kas mažesnis. Galbūt tai yra visai ir racionalus pasiūlymas. Na ir bendrai galiausiai matome, kad ne, nebūtų naudinga siūlyti ne vienos iš dviejų hipotezių - atsisakyti priemonės arba ją labai smarkiai išplėsti. Esant e, dabartiniams aplinkybėms, reiktų šiek tiek ją tobulinti ir pagrindų reglamentas būtų svarbus antro ligmens patobulinimas šalia kitų mano išsakytų minčių. Ačiū. Ačiū profesoriui. Dabar pradėkime trumpą diskusiją, pateikėme klausimus, išsakykite savo nuomonę. Raportė. Аз бих искал да поздравя а, авторите на изследването. Aš norėčiau padėkoti šito tyrimo autoriams už tai, kad jie nuveikė tikrai labai didelį darbą, atliko išsamų šios priemonės vertinimą. Aš pabandžiau šios studijos tyrimų rezultatus įtraukti į savo pranešimo. Ta makrofinansinė parama visuomet buvo Tartautinio valiutos fondo viena iš sudėtinių veiklos dalių. Tačiau aš manau, kad šita priemonė turi ir savo reikšmę, gali nešti savo indėlį sprendžiant įvairias problemas. Todėl čia mes turime kalbėti ne tik tai Europos valiutos fondą, taip pat reikėtų prisiminti ir pasaulio banko veiklą bei Europos plėtros ir rekonstrukcijos banką. Aš savo pranešime siūlau atitinkamą e, ribinę vertę, kuri ES galėtų būti ir mažinama. Tačiau vienu aspektu aš nepritariu tyrimo autoriams dėl tų politinių sąlygų. Šitame tyrime yra kalbama apie tai, kad reikia skatinti tas valstybės, kurios yra pradėjusios eiti demokratizacijos ir žmogaus teisų užtikrinimo keliu. Galvodami apie mūsų tikslus, kurie yra suformuluoti Lisabono sutartyje, turiuomenyje žmogaus teisės, pirmiausia, reikėtų vengti švelninti politinės sąlygas toms valstybėms, kurios gali eiti demokratizacijos keliu ir reikia skatinti įgyvendinti tas pagrindinės vertybės, kuriomis mes vadovaujamės. Aš pritariu kolegai Leni Kop, dėkoju visiems už komentarus, taip pat dėkoju kolegai Murphy. Manyčiau, kad toliau nagrinėdami šį pranešimą, nagrinėdami įvairiausius pakeitimus, mes sugebėsime pasiekti puikaus rezultato. O kalbant apie Kosovą, reikėtų pasakyti, kad reikėtų atkreipti dėmesį į antraime priedę padarytą techninį pakeitimą. Kosovo yra ta šalis, kuri taip pat turėtų gauti tokią makrofinansinę pagalbą. Kolega Murphy sakė, kad šita makrofinansinė pagalba turėtų būti teikiama šalims, kurios šiuo metu susiduria su problemomis ir kartu įgyvendina politinės reformas. Tačiau šią makrofinansinę priemonę nereikėtų siekti kištis į šalies politiką apskritai. Reikėtų užtikrinti taikančią priemonę socialinę sanglaudą. Kolega Murphy, aš norėčiau paklausti profesoriaus, ką jis mano apie MFA atsisakymą ir šios priemonės įtraukimą į ES partnerystės politikos programą, e, kaiminysės politikos programą. Profesor Michael Emerson to reply to. Profesoris Emerson, gal jūs atsakysite į klausimus, komentarus? Galima atsakyti į klausimą pakartojant, kad MFA yra skiriama kartais apskritai kaip pagalba, tiesioginė pagalba, pavyzdžiui, Gruzijai. Konkreti priežastis, kodėl tokios e, dovanos, taip sakant, yra skiriamos dėl to, kad nenorima jas įforminti įsiskolinusioms valstybėms kaip paskolą. Galima, žinoma, būtų įsivaizduoti, kad šitos suteikiamos lėšos gali būti tiesiog e, atidedamos į šoną ir naudojamos kaip Europos kaiminysės politikos skatinimo priemonė. Tai galėtų būti viena iš tokių galimybių, tai būtų galima padaryti. Tačiau jeigu tas ryšys su EMF išliktų ir galbūt šita tiesioginės pagalbos e, galimybė turėtų būti įforminta atskirame reglamente. Tačiau reikėtų numatyti taip pat ir tinkamas prielaidas, kad atskiros institucijos galėtų pritarti tokiam e, posūkiui. Tačiau tai jau yra komisijos e, prerogatyva. Can we conclude? Uh, no. Ar galime baigti šiuo klausimu diskusijas? Dėkoju. Išklausykime komisijos. Peter Becks. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti pranešėjui už tikrai gerą pranešimą. Tai, bus geras, tai mums bus geras diskusijų pagrindas. Ir nors mes sutarėme daugeliu klausimų, dėl kai kurių dalykų mūsų nuomonė yra šiek tiek kitokia ir savo žanginėse pastabose norėčiau sutakti dėmesį į keturis dalykus. Visų pirma, deleguotojų teisės aktų klausimas. Mes pasitarėme su savo teisės tarnyba šiuo klausimu dėl deleguotojų teisės aktų taikymo uh, atskiroms makrofinansinės pagalbos programoms, į, į, į, kaip pakeitimų įvedimui ir mūsų teisės tarnyba labai aiškiai atsakė, kad pagal sutartį deleguotojų teisės akto procedūra taikoma neteisė kuros bendro pobūdžio aktams, kuriais keičiami arba įvedami techniniai aspektai. Jeigu e, norima keisti teisės aktą tam, kad būtų suteiktos reikalingos galios komisijai. Mūsų teisės tarnybos nuomonė tai būtų bandymas apeiti e, galiojančiai prastinę teisėkuros procedūrą, tai yra šiuo atveju reikia užtikrinti reglamento įgyvendinimą. Ponas Kazakas jau kalbėjo apie FF e komiteto nuomonę. Ir šiame kontekste jų pateiktas argumentas yra labai svarbus. Tas komitetas teigia, kad atšilgiant į ribotą šios priemonės poveikį ir siekiant e, veikti veiksmingai ir sparčiai, FETO komiteto pranešėja ponia Vaiderė pritarė siūlymui suteikti įgyvendinimo galės komisijai, bet deleguotojų teisės aktų procedūrą taikyti tik tais atvejais, jeigu konkreti šalis, kuriai reikia paramos, nėra e, tų šalių sąraše, kurios gali pretenduoti į paramą. Mūsų nuomonė tai būtų veiksmingas sprendimas. Žinoma, komisija visiškai supranta, kas parlamentui kelia susirūpinimą, kalbant apie jo paties vaidmenį. Ir noriu pabrėžti, kad mm, abi e, teisėjai, kurios institucijos užtikrins visišką šio reglamento kontrolę, jeigu komisijai bus suteiktos reikalingos galios. Parlamentas dabar gali apibriežti vaidmenis, taip pat nustatyti finansinės pagalbos e, sąlygas ir nurodyti, kurios šalis gali pretenduoti ją. Tiesiog kalbame apie reglamento įgyvendinimo taisyklės, kurias draugė tvirtina parlamentas ir taryba. Taip pat abi teisėkros institucijos bus informuojamos apie šio reglamento įgyvendinimą, nes mes kiekvieną kartą renksime ataskaitas, taip pat renksime metinės ataskaitas, e, vertinimo ataskaitas ir daugiamečio mečio daugiametės peržiūros pranešimą ir mūsų galva tai atitinka galių padalyjimą, taip pat užtikrinamas, suteikiamas įgyvendinimo galios ir užtikrinama uh, įgyvendinimo kontrolė. Antras klausimas - Centrinė Azija ir nauja uh, šalių grupė. Komisija bevelytų, kad būtų išlaikyta nuoroda į kitas šalis esančias e, ES kaiminystėje. Nors praeitįje e, toje kitų šalių kategorijoje daugiausia būdavo pietų Azijos valstybės, kaip teisingai pasibė pranešėjas ir ponas Emersonas. Dabar atsiranda ir kitų šalių. Pamastykime apie politinius įvykius ES pietų kaiminystėje. Todėl mums reikia išlaikyti reikalingą lankstumą, kad galėtumėme suteikti pagalbą kaiminėms, jeigu bus tenkinamos šiam, šiai priemoniai kelia, keliami kriterijai. Dar vienas dalykas - politinio saligotumo. Čia komisija visiškai pritarė pranešėjo siūlymui sustiprinti e, politinius reikalavimus ir e, reikalavimų, kad komisija taikytų fo, oficialų ir skaidrų vertinimą. E, pranešėjas siūlo, kad išorės veiksmų tarnyba turėtų įvertinti, ar konkreti valstybė tenkina demokratinės atskaitomybės reikalavimus. Mes esame už tai, kad EIVT būtų įtraukta vertinant politinę sąlygą šalyje ir mes iš esmės jau tai darome. EIVT dalyvauja sprendimų prieimimo procese e, pagal kurį komisija teikia pasiūlymą EIVT vicepirmininkui arba komisijai. Mes pritarėme sustiprinti politinės priežiūros elementą, taip pat e, numatant ir politinių sąlygų, politinių kriterijų stebėseną. Tačiau čia iškyla formalus klausimas, tai yra, kokiu mastu EIVT kaip autonomiška struktūra, bet ne institucija, ar ji gali būti minima ir išskirta teisės akte. Kaip jūs žinote, E, tai yra institucinių teisinių diskusijų tema ir šis klausimas buvo svarstomas, kalbant apie e, daugiamečias finansinės paramos e, išorės priemonės. Tai nėra mano kompetencijos sritis, bet manau, kad šis juridinis klausimas netrukus bus išaiškintas ir tada galėsime ieškoti panašių sprendimų prieimimo pritaikymo kaip ir kituose finansiniuose instrumentuose. Ir nors komisija neprieštarauja tam, kad būtų e, įtraukta bendra nuoroda įsipratimo memorandumą, mes būtume prieš konkrečių politinių kriterijų nurodymą, kuriais remiantis bus taikoma finansinė parama. Dabar kalbame apie bendro pobūdžio makrofinansinę pagalbą, tačiau jeigu būtų traukti tie kriterijai, tai taptų pol politinio, tai būtų parama sąlygota politiniais kriterijais, tai nebetitiktų šios makrofinansinės pagalbos tikslų. Ir dar vienas dalykas, e, šios finansinės pagalbos e, sąlygotumas. Ši pagalba teikiama valstybėms, kurioms iškyla balanso E, balanso sąskaitos problemų, mokėjimų balanse problemų. Ir teikiama tokia parama. Kai Michael Samersonas kalbėjo apie Europos plėtros ir rekonstrukcijos banką ir jis minėjo vienos iniciatyvą, kurios tikslas užtikrinti, kad e, kai kurie bankai neatsijimtų investicijų, lėšų investuotų į rytų ir e, vidurio Europos bankus. Tačiau tai būtų nesusijęs su makro e, finansinė pagalba. Papildomų sąlygų siejimas su makrofinansinė pagalba mums būtų sudėtingas, nes mes neturime kuo pakeisti TVF skiriamų lėšų struktūrinės pagalbos programuose. Ir nuo tos finansinės pagalbos priemonės sukūrimo, tai buvo papildoma, papildomos finansinės pagalbos priemonė ir, ir savo pimtimi ta priemonė yra nedidelė. Tuo ir baigsiu, pirmininkė, nors yra dar kitų klausimų, kuriuos norėtume aptarti, tačiau jie yra netokie svarbus arba tai yra labiau techninio pobūdžio klausimai ir aš tikiuosi, kad mes turėsime galimybę prie jų grįžti vėlesnėme etape. Ačiū, aš manau, kad pranešėjas nori pakomentuoti komisijos pastabas. За позицията и за аргументите, които представи, разбира се, ние напълно разбираме. Norėčiau padėkoti komisijai. Mes puikiai suprantame komisijos poziciją ir suprantame, kad šiuo reglamentu yra sengiamasi sukurti prielaidas ilgesniu laikotarpiu naudotis šią finansavimo priemonę. Be to, mes vis dėlto manome ir pateikėme savo argumentų, taip pat atsižvelgėme ir Europos parlamento teisės tarnybos nuomonę kurioje sakoma, kad deleguoti teisės aktai ir toliau galės par, sudarys sąlygas parlamentui e, suvaidinti savo vaidmenį kaip priežiūros ir kontrolės institucijai, ypač tais atvejais, kai yra skiriama finansinė pagalba. pagalba. Mes tokią teisę parlamentas įgyjome po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis. Taip pat ir Danija, šiuo metu pirmininkaujanti valstybė, mano, kad galima pasiekti kompromiso šiuo klausimu. Aš taip pat manau, kad šitas kompromisas yra uh, labai svarbu išsaugoti Europos parlamento vaidmenį. Taigi mes siekime, sieksime kompromiso su pranešėju ir žinoma su šešėliniais pranešėjais. Kągi, baigiame diskusijas šiuo klausimu pranešiu darbų grafiką. Pakeitimus teiksime iki balandžio 10 dienos, 12 val. dienos. Dabar sugrįšime prie ankstesnio darbo atvirkės punkto, kurį buvome praleidę, nes nebuvo nei pranešėjo, nei jo atstovo. Pono Gaspari nebuvo salėje. Kalba eina apie Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą atsakingas komitetas yra užimtumo komitetas. Mes tiesiog rengėme nuomonę atsakingajam komitetui. Pranešėjas yra Juliu Vinkleris, Juliu Vinkler, bet e, jo nėra, kaip jau minėjau, negalėjo šiandien tikti į posėdį ir jis paprašė Danielio Gasparį iš EPP frakcijos pavaduoti jį ir pasisakyti jo vardu. Žodis ponui Gaspari, prašau. Ačiū pirmininkė, dėkoju. Norėčiau perduoti Juliu Winkler linkėjimus. Jisai pats būtų pristatęs savo mintis, kadangi jis yra labai užimtas ir negalėjo atvykti, o perkelti šį klausimą į rytojus darbo atvarkę buvo neįmanoma. Taigi aš perduosiu tai, ką Julijų Vinklė norėjo pasakyti jums. 2007 metais buvo priimtas ta priemonė, papildomas priemonės buvo e, priimtas 2009 metais, išpestas 2011 metais ir buvo siekiama skatinti užimtumą Europą. Tai buvo labai naudinga priemonė, papildanti socialinį fondą, kur daugiausia kalbama apie struktūrinės problemas. Dabar komisija parengė šios priemonės peržiūrą kur yra nuolat tie krizės išprovo, išprovokuoti pokyčiai daromi nuolatiniais. Reikia atsižvelgti į piliečių, piliečiams rūpimas problemas ir aš norėčiau pasiūlyti keletą idėjų savo pakeitimuose. Pirmiausia, šis fondas neturėtų patekti į daugiametę finansinę programą, kadangi pasiūlyme yra numatytos tam tikros paraiškų teikimo procedūros, tai yra 12 mėnesių, per, kur, per, kurį, per kur, tą laikotarpį turi būti apsvarstomos paraiškos ir tai yra perdėm ilgas laikotarpis. Aišku, galbūt reikia daugiau laiko numatyti tuo atveju, kai yra peržiūriama biudžeto eilutė ir taip pat turėtumėme pasirūpinti, kad fondas leistų pasiekti tikslų, Dabar tik ketvirtadalis lėšų pagal šią priemonę yra panaudojamos kasmet. Taigi egzistuoja tam tikras rezervas įsisavinimo gebėjimuose ir nebūtų realistiška reikalauti didesnio finansavimo ir įtraukti į daugiametę finansinę programą. Aš tikiuosi, kad naujosios procedūros čia siūlomos sumažins paraškų svarstymo procedūras. Dabar tai yra 12 mėnesių nuo paraškos pateikimo iki išmokėjimo datos. Komisija siekia 8 mėnesių, supaprastinant administracinės procedūras procedūras, svarstant paraiškas ir atliekant įvairias administracinės procedūras. Taip pat pasiūlyme kalbama apie tai, kad yra atotrūkių tarp ambicijų ir priemonių. Komisija nori, kad fondas būtų ambicingesnis, įtraukiant didesnį ratą darbuotojų ir numatant ilgesnį finansavimo laikotarpį. Aš siūlyčiau įtraukti ir ūkininkus šalia smulkių vidutinių įmonių, nes septintų metų pasiūlyme ūkininkai nebuvo įtraukti. Tačiau siūlomi pakeitimai dėl galimų naudos gavėjų iš šio fondo turėtų būti susijęs su tuo, kas realiai yra šis fondas ir koks fondas ES turi prisimti kokį vaidmenį tarp skubos priemonių taikomų priemonių ir struktūrinės politikos, už ką jau būtų atsakinga bendrau žemės ūkio politika. Mano pranešėjo nuomonė yra štai kokia. Naudos gavėjai iš šio fondo turėtų būti, turėtų gauti paramą, neturėtų gauti paramos iš kitų priemonių ir kalbant apie priekybą užimtumą, pasiūlyme turėtų būti svarstomi visi darbuotojai, pramonės darbuotojai, ūkininkai, paslaugų teikėjai, jeigu jiems poveikio turi dvišaliai, daugiašaliai priekybiniai susitarimai, jie turi patekti į naudos gavėjų sąrašus. Bendrai šis fondas turėtų būti daugiau siejamas su priekyba, pasiūlyme pripažįstama, uh, kad fondo tikslas iš principo susijęs su socialiniu prisitaikymu, socialiniu pakoregavimu ir komisija vis daugiau naudojasi šiuo fondu, e, siedama jį su priekybos politika. Taigi čia matome keliems komitetams pritaikomą kompetenciją. Jeigu fondas bus išplėstas ir ne vien tik tai bus įtraukiami socialiniai padariniai, tuomet šis parlamentas uh, turėtų pagal Lisabono sutartį siekti, kad fondas tikrai e, leistų piliečiams prisitaikyti prie priekybos liberalizavimo. Norėčiau iškelti tos klausimus, kurie atsispindi mano pakeitimuose, tam, kad aiškiau ir efektyviau būtų naudojamas fondas, derinant e, priekybos politiką su socialiniais padariniais ir aš mielai išklausyčiau šešėlinių pranešėjų nuomonių. Taigi, Juliu. Tai buvo kolegos Julio Winkler nuomonė ir aš būčiau laimingas, jeigu galėčiau jam išsakyti jūsų išreikštas mintis šios diskusijos metu. Ačiū. Labai aiškus e, pristatymas. Pranešimo projektą esate gavę, ten yra nemažai pakeitimų. Ir aš pritariu jam, kad e, tai yra santykis tarp e, Europos pristatymo prie globalizacijos padarinių fondo kuris vis daugiau yra siejamas su ES prekybos politika ir socialiniais e, padariniais, kurios atneša ES prekybos politika. Pradėsime diskusijas. Pirmiausia, pasisakys Marija Elenė Kopa, socialistai. Ačiū pirmininkė. Pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas einamų momentų yra išties labai reikšmingas, kadangi juo galima teikti pagalbą atleistiems darbuotojams ir padėti išspręsti neigiamus padarinius vietos ekonomikai, turiuomenėje krizės padarinius. Taigi turime pritarti ir išsaugoti šį fondą, turime supaprastinti jo naudojimą ir turime paprašiau skaisyti lėšas. Atsižvelgiant į tai, kad fondas bus išplėstas, įtraukiant ir ūkininkus į taikymos rytį. Ir dėl to, kad įvairūs tarptautiniai susitarimai yra pasirašomi, svarbu, kad ta priemonė būtų ir toliau veiksminga. Dėl to mano politinė frakcija pasisakytų už bet kokius pakeitimus tam, kad fondas būtų naudojamas paprasčiau pritariu komisijos pasiūlymui dėl biudžeto procedūros, būtent, kad globalizacijos padarinių fondas turėtų likti pat savaime, tačiau reiktų surasti procedūrą, kaip būtų galima sutrumpinti paraiškų svarstymo laikotarpius. Ir aš manau, kad atėjo laikas iš esmės pasikalbėti apie tą šūkį, kurį naudojame pasirašydami tarptautinius priekybos susitarimus. Kažin ar reikia pasirašinėti laisvos priekybos susitarimus, kurie turi tiek daug ekonominių, socialinių padarinių ir tada pritaikyti prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą tam, kad tą žalą iš, iš, iš, um, išlygintumėme. Ačiū. Mes. Janik Žedo žaliai. Ačiū, pirmininkė. Šis fondas yra svarbus ne tik dėl e, panaudojimo socialinėme kontekste. E, bet kalbame apie prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą. Dažnai fondų lėšos skiliamos e, sunkumus išgyvenančioms įmonėms finansuoti, tačiau retai yra skiriamos lėšos prisitaikymui prie globalizacijos padarinių. Mes pasisakome už to fondo panaudojimo proceso supaprastinimą, tačiau iškyla problemų su ūkininkais Ir būtent todėl mes ir kalbame apie šį pasiūlymą. Komisija e, e, e, vėl atnaujino dėrybą su Merkosur šalimis. Šios dėrybos buvo iškėlusios tam tikrų sunkumų ir pateiktas pasiūlymas, kuriuo tikslas panaudoti 2,5 milijardų eurų iš šio fondo, kad būtų išmokėtos kompensacijos ūkininkams, nes jie pirmieji nukentės dėl su Merkosur šalimis sudaromos sutarties rezultatų. Matome, kad, kad šis žingsnis atrodo tarsi ir delikatus, taktiškas, tačiau periname, kalbame apie laisvos prekybos sutartį ir dėl jos iškyla grė, grėsmė mūsų žemės ūkių. Na ir daroma štai, kaip žiūrėkite, e, mes jūsų nepamiršome. Tačiau viskas daroma nebepaisant mūsų bendros žemės ūkio politikos ir mūsų ūkininkų interesų. Ūkininkų finansavimas ūkininkams iš šio fondo kaip siūloma komisijos pasiūlyme, prieštarauja ne tik BŽUP reformos procesui, nes mes turime visų pirma išsiaiškinti, ko mes siekiame šią politiką ir, ir ką norime palaikyti ją, kaip norime paremti ūkininkus šios politikos e, pagalba. Ir aš sakyčiau, kad, na, ta laisvos priekybos sutartis su Latino Amerikos valstybėmis prieštarauja šiai politikai. Ačiū dabar Paul Murphy iš GUE frakcijos vardu. Ačiū. Šios diskusijos kontekstas yra štai, koks Europa išgyvena didžiausią nedarbo bangą nuo euro įvedimo. Tai yra krizės padarinys, tai, tai, Tačiau tai susiję ir su globalizacija, taip pat globalizacijos padariniais. Ir manau, kad galime sudaryti, įvertinti šio fondo panaudojimo rezultatus. Ir sakydamas tai, aš remiuosi diskusijomis su darbininkais, kurie, kurie turėjo galimybę pasinaudoti šio fondu. Sakyčiau, kad to fondo nepakanka, jis netitinka realybės ir tai yra tiesiog bandymas už, uždėti pleistrą ant vis gilėjančios žaizdos ir vykdoma politika dar labiau didina nedarbo problemą ir mes šiek tiek duodame žmonėms, šiek tiek suteikiame jiems pagalbos mokymais ir kitaip, tačiau tai neišsprendžia nedarbo problemos Europoje, tai nesukuria darbo vietų žmonėms, kurie neturi darbo. Daugelis darbuotojų bandžiusių pasinaudoti šio fondo pagalba nėra patenkinti uh, tuo, ką jie gavo. Airijoje, pavyzdžiui, buvo labai, daug, labai vėluojama, buvo daug biurokratinių kliučių skiriant lėšas iš šio fondo. Airijoje pusė iš fondo skirtų lėšų buvo sugražintos į ES biudžetą, jas jos nebuvo laiku panaudotos ir išleistos. Taigi šios visus klausimus reikia išspręsti, reikia suvienodinti procedūras ir suteikti darbuotojams galimybę paprasčiau pasinaudoti to fondo lėšomis. Manau, kad reikia nueiti dar toliau. Buvo numatyta išlyga, pagal kurią. E, Buvo numatyta, kad įmonė, kurioje atleidžiama ne 1500 darbuotojų, kad tokios įmonės gali pretenduoti šio fondo lėšas, tačiau tam siūlymui taryboje pasipriešino aštuonios valstybės. Manau, kad turime eiti toliau ir, ir dar labiau mažinti šį reikalavimą, e, suteikti galimybę pasinaudoti fondo lėšomis, kai mažiau nei 500 darbuotojų atleidžiami. Kitas dalykas - reikia siekti didesnio nuseklumo tarp Europos socialinių fondo ir e, šio fondo. Vienas iš jų yra prevencinis, jis, jo tikslas yra e, užkirsti kelią tam tikriems dalykams, kitas sprendžia, padeda sušvelinti pasiekmes. Tačiau profsąjungos nedalyvauja sprendžiant šiuos klausimus, jos turėtų dalyvauti. Ir dar vienas labai prieštaringas klausimas, kuris tikriausiai bus labai plačiai diskutuojamas. Uh, E, kaimo ūkininkų ir mažų ir vidutinių įmonių integravimas į šį fondą. Mes tam priešinamės. Mes manome, kad tai skirtingi nesusiję dalykai ir situacija, kurią sukelia globalizacija. Mums reikia kitokio požiūrio į skirtingas teritorijas ir į skirtingas darbuotojų rūšis, į ūkininkus. Ir manau, kad geriausia, manome, kad geriausia jiems parama būtų tik iš BŽUP pasitelkiant įgyvendinamą politiką ir mažesnis kiekis žmonių priešinasi laisvos prekybos sutartims sudarmoms nei tų žmonių grupė, kurie kalba apie kitus susijusius aspektus. Iš esmės kalbame apie e, neoliberalią politiką, e, kuri ir stumia sudarnėti šias laisvos prekybos sutartis. Ježon. Ponas Lebra iš komisijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau keletą dalykų paminėti, sureaguoti į diskusijas dėl šio fondo. Svarbu nepamiršti, kad šis fondas nėra priekybų, priekybinių dėrybų objektas, tai yra priemonė, kurios tikslas padėti, pagelbėti darbininkams, darbuotojams, kurie uh, nukentėjo dėl susikloščiusios ekonominės padėties, kad jie lengviau galėtų susirasti naują darbą. Taigi, čia yra tokia Europos solidarumo išraiška, reaguojant į tokias ir priekybos sutartis, kurios e, yra naudingos dideliai piliečių daugumai, tačiau gali turėti neigiamų padarinių kitoms visuomenės grupėms. Taigi labai svarbus tas, tas solidarumo išraiška. Šis fondas e, buvo sukurtas valstybių narių tam, kad būtų galima papildyti nacionalinės politikas, kuriomis siekiama padėti atleistiems darbininkams. Taigi norėčiau pasakyti, kad absoliučiai yra laikomasi subsidiarumo principo šioje srityje. Tiesiog tai yra papildoma priemonė, kuri papildo nacionalinius veiksmus. Taigi tam tikrais atvejais nacionaliniais veiksmais galima tam tikras problemas išspręsti, išspręsti tačiau dažnai nacionaliniai veiksmai nėra tinkamai įgyvendinami ir mes dėl to apgalėstaujame. Taip pat reikia nepamiršti, kad Europos komisija pasiūlė išplėsti išlygą, atsižvelgiant į finansinę ekonominę krizę, atsižvelgiant į ypatingas finansinės aplinkybės. Ši išlyga nebus saugoma, nebus išlaikoma, jeigu tam prieštaraus valstybės narės. Ir, aišku, jeigu dėrybos Europos parlamentu nebus sėkmingos dėl šios išlygos susijusios su krize pritaikymo, Na ir kalbant apie 14-20 metus, kai kurios valstybės narės jau viešai praeitą savaitę paskelbė, kad pasisako prieš subsidiarumo principo pritaikymą. To principo, kurį Europos komisija priešingai, kurio Europos komisija laikosi ir būtent pagal subsidiarumo principą valstybės narės teigia reikala, e, teikia reikalavimus ir galiausiai e, šalia tų nacionalinių veiksmų yra taikomos fondo priemonės. Yra pasiūlyta nemažai pakeitimų, kuriuos siūlo pranešėjas. Na ir Europos komisijos tarnybos labai atidžiai peržiūrėjo visus pasiūlymus. Na ir norėčiau pasakyti, jeigu šis fondas šalia nacionalinių veiksmų yra taikomas, tai dar šalia to reikėtų paminėti ir socialinį fondą, kurį jis irgi papildo. Na ir per vidinės trukmės peržiūrą mes ir akcentuojame tą papildomumo principą šalia kitų jau veikiančių priemonių. Uh, Tai, tai reiškia, kad nėra jokių prieštaravimų tarp įvairių e, fondų taikymo. Na ir manau, kad norint įtraukti į fondo naudos gavėjau sąrašą smulkės vidinės įmonės, taip pat e, savarankiškai dirbančius darbuotojus, taip pat e, pagal laikinas darbo sutartis dirbančius darbuotojus. Čia irgi reikės europinio solidarumo, įtraukiant įvairias e, profesijas, į, į, įvairius darbuotojus ES mastu. Ačiū. Kas norėtų pasisakyti po pranešėjo minčių? Aš norėčiau sakyti dvi pastabas. Kolega Žadau minėjo, kad komisija bando atnaujinti darybą su Merkosur valstybėmis, net kreip, nekreipdama dėmesio į parlamento nuomonę. Tačiau kita vertus, parlamentas pritarė šiom daryboms, buvo priimtas ir atinkamas sprendimas plenarnėje sesijoje. Labai įdomu, kaip tos darybos vyks po to, kai jos prasidės. Iki šiol jos dar neprasidėjo, reikia palūkėti. Ir antras dalykas. Thank you žemės ūkio darbuotojus ir taip pat mažųjų įmonių darbuotojus reikėtų įtraukti į šio fondo finansavimo sistemą. Aš manyčiau, kad tai yra labai svarbu padaryti. Reikia papildyti nuostatas, kad E, atsižvelgiant į tai, kad mažos ir vidutinės įmonės dalyvauja globalizacijos procese kaip e, įmonės tiekėjos ir jau praeitėje turėjome susivokti, kad tam tikro dydžio įmonės dėl globalizacijos procesų susidūrė su sunkumais, turėjo atleisti daug darbuotojų, o taip pat mažos vidutinės įmonės, kurias dirbo tiekimo srityje taip pat turėjo susidurti su tais pačiais sunkumais, tačiau jų atleistiems darbuotojams mes nenumatome jokių galimybių padėti. Taigi daromas skirtumas tarp tų didelių įmonių darbuotojų ir mažųjų įmonių darbuotojų. Aš nemanau, kad socialiai tai yra pateisinama. Aš dėkoju Jums už diskusijose išreikštas pastabas, aš jas perduosiu savo kolegai. Fine, calendar. E. Puiku. Darbų grafikas, pakeitimų patikimo terminas, kovo 28, 9, 6 vakaro. Pereikime dabar prie 8 darbo atvarkės punkto. Čia yra pakeitimai, bus aptarimi dėl apsaugos nuo importo dempingo. Mes esame atsakingas komitetas šiuo klausimu. Aš esu pranešėjas. Norėčiau dėmesio jūsų sulaukti. Šis kovos su dempingu reglamento pakeitimas reiškia, kad reikia pritaikyti reglamentą prie PPO sprendimo susijusio su ginčių sprendimo mechanizmu. Uh, Na ir šiuo atveju mes nusprendėme, kad kai jeigu šio reglamento nuostatos netitinka pasaulinės prekybos organizacijos taisyklių, tuomet reikia peržiūrėti tas nuostatas ir ES labai didžiuojasi galėdama visapusiškai laikytis pasaulinės prekybos taisyklių, kad būtų galima sustiprinti pasaulinę prekybos sistemą, remintis tam bendromis taisyklėmis. Taigi, Spaudžia laikas, nes PPO mums davė nedaug laiko. Taigi mes nusprendėme sus, pa, pa, paspartinti procedūrą, supaprastinome ją. 46 taisyklės pirmas punktas yra pritaikytas šiuo atveju. Mes su komisijos tarnybomis apsikeitėme nuomonėmis ir sutarėme, kad komisijos pasiūlymą galėtumėme patvirtinti tokį, koks jis yra pateiktas, nes čia nėra jokios politinė, politinės, savo politinę nuožiūrą mes nieko negalime keisti, pritarėme komisijos pasiūlymui ir e, panašu, kad čia nėra jokių prieštaravimų dėl pasiūlymo formuluočių, todėl siūlyčiau balsuoti iškart komitete dėl šio kovos su dempingu reglamento pakeitimo. prašokant per visas kitas įprasnės teisėkros procedūros pakopas. Diskusijoms dabar, jeigu yra pastabų, galime padiskutuoti. Supaprastinta procedūra, dėl jos buvo sutarta vienbalsiai koordinatorių. Dabar išklausysime komisijos atstovų, kas atsakingas yra šiuo atveju. Ponas Martinas Lukas, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Nemanau, kad čia kažką galėtumėme pridurti šalia to, ką Jūs pasakėte. Šis siūlomas pakeitimas yra susijęs su pirma PPO byla Kinija prieš ES. Kaip žinote, tai yra ES prieš Kiniją. Kaip žinote, mes nekartą esame kėlę, ke, kėlę panašias bylas ir dabar Kinija naudojasi PPO ginčių, ginčių sprendimo procedūrą, keldama prieš ieškinį prieš mus. Mūsų ieškinis buvo sėkmingas. Dabar pagal PPO taisyklės mes elgiamės ir daugiau nieko mums daugiau daryti nereikia. Tai yra techninis pakeitimas, pakoregavimas, kai tiesiog yra uh, integruojamas PPO teismo Ženevoje priimtas sprendimas. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijos atstovui, kas norėtų kalbėti, išreikšti savo nuomonę, abejonės. Tuomet mes sutarėme, kad balsuosime šio klausimu komitete rytoj. Devintasis darbo tvarkės klausimas. Bendros vaikysės politikos išorės aspektas tai nuomonė. Tai yra žuvininkystės komiteto rengiama nuomonė, pranešėja. Panešėjas yra Josefa Andrėš Barėja. Mūsų komitete nedažnai svarstomi žuvykysės politikos klausimai. Tačiau suprantama, kad žuvininkysės politika yra tiesiogiai susijusi su mūsų komitetu. Todėl yra labai malonu susipažinti su šiuo klausimu ir mūsų komitetui. Taigi, kolega Josefa Andreš, sveikiname Jūs atvykus ir norėtume išklausyti Jūsų nuomonės projekto pagrindinę informaciją. Taigi, Jums žodis, Josefa. Ačiū, pirmininkė. Jūs sakėte. kad bendroji žvinkystės politika yra naujas dalykas mūsų komitete. Man buvo suteikta nedaug mm, mm, galimybių uh, tekstas nebuvo labai išsamus, tačiau tikiuosi, kad po jūsų pakeitimų jisai bus pagerintas, išplėstas. Taigi bendroji žudgysės politika labai svarbi, ypač svarbus išorės aspektas, kalbant apie bendroji žudgysės politiką. ES siekia tvarios žuvininkystės politikos, taip pat siekia tvariai valdyti žuvininkystės žvėjų išteklius. Tas tvarumo principas yra svarbiausias principas, kuriuo mes remiamės rengdami savo nuomonės projekto pasiūlymą. Taip pat labai svarbu galvoti apie ateities žuvinkysės politiką Labai svarbu, kad e, žuvininkystės ištekliai nebūtų vienu metu netausiai naudojami įvairių šalių. Yra pasirašyta įvairiausių susitarimų, pagal kuriuos yra numatomi e, sugavimo e, planai, taip pat yra numatyto susitarimai dėl kovos su nelegale žvejyba, nelegali žvejyba yra labai svarbus ES veiklos aspektas, ypač bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis, kadangi būtent trečiosios šalis dažnai imasi nelegalios žvejybos ir taip kelia grėsmę e, regioninės žvejybos tvarumui. Taip pat regioninės žvejybos organizacijos nėra pakankamai įtraukiamos į bendro žuvininkysės politikos formavimą. Regioninės organizacijos turėtų remtis mokslininkų rekomendacijomis, taip pat remtis e, tarptautinėmis e, sutartimis. Labai svarbu užtikrinti veiksmingą laivyno panaudojimą ir žinoma siekti tvar, tvaraus žuvininkystės politikos įgyvendinimo. Visa tai užtikrins geras perspektyvas žuvininkystėj ateityje. Kaip jau minėjau, labai svarbu kovoti su nelegale žvejyba ir tuo tikslu reikia ir toliau tęsti sutarčių pasirašymo su trečiosiomis šalimis praktika. Pratesdama šitą, išplėsdama pranešimą, aš dar e, įtrauksiu ir kai kurios pasiūlymus. EPP vardu dėkoju pranešėjai. Norėčiau užsakyti keletą pastabų iš savo pusės. Galvodami apie prekybos politiką turėtume atsižvelgti į tai, kad reformuojant bendrą žuvininkysės politiką reikia atsižvelgti ir į mokslinių, mokslininkų rekomendacijas. Labai svarbu ir regionės, ir tarptautinės žuvininkysės organizacijas įtraukti į šios politikos formavimo veiklą. Taip pat regioniai patariamieji komitetai yra labai svarbus jie galėtų parengti nepriklausomų ekspertų nuomonės. Tie komitetai yra sukaupę labai daug patirties žuvininkystės srityje ir jie gali padėti renkti susitarimus dėl tvarios žvejybos. Toliau Janik Žado žaliųjų vardu. Mes labai palankiai vertiname rengiamą prane... kolegės rengiamą pranešimą, kuriame labai tiksliai pristatyti žuvininkystės žvejybos skyriuje iškylantis iššūkiai, ypač pritarėme šeštam punktui, kuriame siekiama, raginama užtikrinti daugiau atsekamumo, kad būtų pasipasakyti užkirstas kelias importui iš valstybių, kurios netausiai naudoja žuvų išteklius, kalbant apie neteisėtą žvejybą. Tai yra sudėtingas klausimas, nes Europa net, turi nedaug priemonių, ku, ku, kuriomis kurias galėtų pasitelkti, užkirsdama kelią neteisėtai sugautos žuvies tiekimui rinką. Ir siūlome kaip priedą prie šio pranešimo E, iš nuojo performuluoti Europos parlamento 2011 lakušio e, mėnesio rezoliucijos 48 straipsnį, kur kalbama apie pastangų koordinavimą ir bendradavimą su valstybėmis, kurios e, užsima tokią žvejybą ir, ir ra, tos valstybės raginamos tokią žvejybą nutraukti. Ir tiesiog bandant užtikrinti, kad tokia žvejyba nebūtų vykdoma. Dabar išklausysime komisijos atstovo. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad mes labai džiaugiamės, jog ir šiame tarptautinės prekybos komitete yra domimas bendros žuvigysės politikos aspektais. Bendros žuvigysės politikos išorės aspektais reiškia, kad reikia užtikrinti žuvinkysės politikos sąsajas su kitomis politikomis, tai yra su prekybos politika. Tai labai svarbus šio komunikato aspektas. Kalbant konkrečiai apie šią nuomonę, ji iš tikrųjų yra trumpa, tačiau yra išsami ir nuosekli, todėl mes pritarėme šiai nuomoniai, kadangi jie yra pritariamomi mūsų politikos planais siekiant užtikrinti tvarę žuvininkystę, pritarėme tiems principams, kuriems, kur, kurie nurodo, kad reikia remtis globalių mastų mokslininkų sukaupta patyrimi ir patirtimi ir tyrimais. Europos parlamento nuomonė padės mums imtis papildomos atsakomybės, kad ES e, žvejybos laivynas būtų ir pakankamai didelis ir veiksmingas. Jeigu mes gausime jūsų paromą, tai bus labai aiškus politinis signalas derinti su trečiosiomis šalimis tarptautiniu mastu, tai bus gera parama kovojant su nelegalia žvejyba pasaulio mastu. Labai svarbu užtikrinti naujos kartos žuvinkystės sektoriaus susitarimų e, pasirašymą ir tai reikštų geresnės galimybės mūsų laivynui. Aš labai džiaugiuosi, kad šitas komitetas pritartų mūsų pasiūlymui dėl naujos prekybos priemonės ir parlamentas ir komisija tikimės pritars šiai naujai priemoniai ir pavyks ją priimti artimiausių metų ir pradėti ją taikyti labai greitai. So, Josefa. Taigi, Josefa, jūsų pranešimas trumpas Bet jis tikrai e, puikiai parengtas, kaip sako komisijos atstovai. Mes ne, nesame įpratę girdėti tiek daug e, pagiros žodžių iš komisijos. Aš noriu pasakyti, kad pritariu visoms išsakytoms mintims. Norime užtikrinti, kad ES, sudarydama sutartis trečiosiomis šalimis, pasirūpintų reikalingomis garantijomis, taip pat, kad vykdytų nuoseklę politiką, kaip ir sakė komisijos atstovai. Partnerystės sutartis, dvišalės sutartis turi apimti tam tikrus reikalavimus ir sąlygų nustatymas yra vienas iš būdų užtikrinti uh, E, tvar, tvarų šių išteklių naudojimą trečiosiuose šalyse. Ir kaip komisija minėjo, tai taps naudingomis gairėmis reformuojant Europos žuvininkystės politiką ir Europai išliekant viena stambiausių e, veikėjų žvejybos ir žuvų išteklių vartojimo srityje. Pirmininkas tvirtinimo planas. E, turėtume mes tvirtinti šį pranešimą antroje balandžio mėnesio sesijoje, nes svarbiausias komitetas, rengiant šį pranešimą, yra žuvininkystės komitetas ir mes turime atsižvelgti į jų planus. Dabar perėmėme prie 10 ir 11 darbo tvarkės punktų ir juos svarstysime drauge. Pranešėjas abiems klausimais yra tas pats ponas Helmut Scholz. Atsakingas komitetas yra Jūri. Ir kalbėsime apie direktyvos pakeitimą, kuri buvo primta 2004-aisiais dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiuoti reguliuojamojo rinkoje skaidrumo reikalavimų suderinimo. Ir kitas klausimas tai tam tikrų rūšių įmonių metinės finansinės ataskaitos, konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir susiję pranešimai. Šie abu klausimai iš ties labai glaudžiai susiję. Būtent dėl tos priežasties mes ir svarsysime jos draugę ir dabar suteikiu žodį pranešėjai Helmutui Šolčiui pristatyti juos abu. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. šie abu klausimai yra nemenki. Mes reng, svarsydami juos dirbame draugę su kitais komitetais. E, pagrindinis komitetas yra Teisės reikalų komitetas, svarstant abu šiuos klausimus. Ir norėčiau pakviesti jūs pasvarstyti šiuos glaudžiai susijusius teisėkuros pasiūlymus, kuriuos pateikė komisija. Uh, siūlymas peržiūrėti skaidrumo reikalavimo direktyvą siekia užtikrinti kad investuotojai galėtų labiau pasitikėti e, investavimo aplinka, aplinka Europos Sąjungoje. Pranešėjas akcentuoja vieną šio teisėkros pasiūlymo aspektą papildomo reikalavo principo įvedimą dėl mokėjimų uh, E, kuriuos vykdo medžių kirtimo e, pramonės įmonės, darydamos mokėjimus į ES, ypač trečiosiuose šalise ir prekiaudamas vertybinės popieriais. Skaidrumo direktyvos konstatuojamosios dalies 14 punkte kalba apie 2004 direktyvą. Valstybės narės yra raginamos, kalbant apie listinguojamas įmonės, kurios užsima uh, medienos kirtimu, reikalauti, kad šios e, teiktų kasmetinės finansinės ataskaitas. Tačiau pagal dabar galiuojančią direktyvą šis reikalavimas nėra saistantis, todėl tokie mokėjimai, kuriuos vykdo įmonės, kokia anksčiau vyriausybė, neprivalo būti atskleisti. Net jeigu tą, tą daro gavybos ryties įmonės, pavyzdžiui, naftos gavybos ryties įmonė arba medienos kirtimo srityje dirbanti įmonė, jos, jų pajamos gali būti tikrai nemenkos, ypač jeigu jos dirba šalise, turtingos atšiais ištekliais. 3,5 milijardo žmonių gyvena valstybėse, kurių ekonomikos struktūra struktūra priklauso nuo turtingų e, naftos, e, gamtinių iškasenų ir medienos išteklių. Kalbant apie e, finansinės ataskaitas ir konsoliduotasias finansinės ataskaitas susijusius pranešimus, tai šiuo pasiūlymu siekiame keleto tikslų. Visų pirma, supaprastinti procedūrą mažoms įmonėms. Antra, užtikrinti didesnį skaidrumą ir užtikrinti, kad finansinės ataskaitos būtų atitiktų tam tikrus reikalavimus ir kad būtų apsaugoti vartotojai informacijos naudotojų e, interesai, jų inf informacija apie juos. Trečias dalykas, kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, norime užtikrinti, kad būtų, kad gavybos pramonėje dirbančios įmonės atskleistų informaciją apie mokėjimus uh, e, vyriausybei, to šalies vyriausybei, kurioje vykdama ši veikla. Norėčiau akcentuoti šio pasiūlymo teisėkuros aspektą. E, įvedamas, e, detal, įvedami detalus reikalavimai tokioms įmonėms taip pat, tai susijęs e, su, su, su bandymai suderinti šiuos reikalavimus su skaidrumo reikalavimais ir pagal šį pasiūlymą Europos įmonės dirbančios gavybos srityje turės viešai pristatyti savo mokėjimus trečiosios, vyriaus, trečiosios šalies vyriausybei, daryti tai konkrečių atvejų ir vykdant kiekvieną konkretų projektą. Pagal dabar galiojančius ES teisės aktus, emitentai neprivalo atskleisti mokėjimų padarytų vyriausybei, šali, to šalies vyriausybei, kurioje ta veikla yra vykdoma todėl mokėjimai vyriausybei konkrečioje šalyje paprastai yra nedeklaruojami, viešai neatskleidžiami. Skelbk tai, ką moki, yra principas, kuriuo paremta e, atsakingo, atsakingos įmonių veiklos reikalavimai. Taip siekiama užtikrinti ir geresnę valdyseną trečiosiose valstybėse ir padėti toms šalims tinkamai vystytis. Norėčiau, kad ES e, investuotojai taikytų e, skaidrumo reikalavimus ir paisytų atsakingos įmonių veiklos nuostatų, dirbdami trečiosiuose šalise. ES kita vertus ne, neturėtų niekaip pakengti valstybės tiekėjos interesams, iš kurios ateina tie ištekliai. Uh, svarbu, kad įplaukos gaunamos panaudojant turiuočių šalių gamtinius išteklius e, būtų kontroliuojamas, būtų vieša tokių įplaukų kontrolės galimybė. Taip pat norėčiau akcentuoti, kad skelb, ką moki principas gali tapti svarbus užtikrinant kovą su korupcija, užtikrinant geresnę valdyseną. Kai, kurie, kai kurios įmonės teigia, kad tai rimtai pakenks ES įmonių konkurencingumui trečiosiuose valstybėse, jiems konkuruojant su kitomis įmonėmis, kurioms, kurios neprivalo e, tenkinti tokių reikalavimų. Tačiau niekada, tas teiginys niekada nebuvo pagristas rimtais argumentais. Komisija siūlo numatyti išimti tais atvejais, kai treč, pagal, dėl trečiųjų valstybių įstatymų tokių mokėjimų atskleidimas būtų neteisėtas. E, pranešėjas negavo informacijos apie tokių įstatymų galiojimą nei vienoje valstybėje. ES turėtų vengti, skatinti trečiųjų šalių vyriausybės tvirtinti tokias korumpuotus teisės aktus. Taigi, Perkime prie detalių. Skirtingai nei komisijos pasiūlyme, jungtinėse valstijose galiojančios nuostatos, nerei, pagal tas galiojančias nuostatas nereikalaujama e, teikti informacijos apie mokėjimą, kai pagal trečios šalies įstatymus ta informacija būtų neteisėta. Siūlome šią išimti išbraukti kad užtikrintumėme, jog ES ir JAV teisės aktai šiuo klausimu būtų nuoseklus. Kalbant apie gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvą, siekiant užtikrinti skaidresnę informaciją apie e, ES e, įmonių veiklą ypač energetikos srityje, ypatingai reikalavimai taikomi energetikos sričiai. Norėčiau e, pabrėžti, kad 35 valstybės sėkmingai įgyvendina EIAT iniciatyvą, o 60 įmonių veikiančių naftos gamybos ir kitose srityse pareiškia pasirengusios palaikyti šią iniciatyvą. Šią iniciatyvą Ši iniciatyva skirta 80 pasaulio finansinių institucijų, kurios drauge valdo 16 trilijonų JAV dolerių. Daugybė didžiojo 20-ko vyriausybių palaiko šią iniciatyvą. Junktinės valstijos turėtų taip pat netrukus prisijungti prie šios iniciatyvos. Panašų pažadą baigiantis didžiojo 20 dvidešimtuko konferencijai Dovilyje. E, dvidešimtuko vyriausybės įsipareigojo taikyti skaidrumo reikalavimus, taip pat e, skatinti laisvanoriškų principų taikymą, kad e, naftos ir gavybos pramonėje dirbančios įmonės laikytųsi skaidrumo reikalavimų. Komisija savo paaiškinimo memorandume komentuoja 2010 m. Junktinių valstijų teisės aktas susijusioje srityje. Taip pat minimas 2010 vartotojų apsaugos įstatymas, taip pat abiejų partijų kongrese patvirtintas teisės aktas. Ir ra, tais teisės aktais e, gavybos įmonės raginamos laikytis tam tikrų reikalavimų ir deklaruoti mokėjimus daromus vyriausybėms. Deja, darbas šioje srityje dar nėra užbaigtas. Tai suteikia ES galimybę tapti lyderę šioje srityje. Negalime e, raginti savos didžiosios mūsų partnerės, didžio aštuoneto partnerės e, priimti naujų reikalavimų. Pavyzdžiui, buvo vienoje iš didžiojo aštuntuko šalių buvo pasiūlyti nauji reikalavimai dėl Hongkongo biržoje listinguojamų įmonių veikiančių toje srityje veiklos. Siūloma e, įvesti saistančius e, ataskaitų ir informacijos atskleidimo reikalavimus e, gavybos įmonėms, lis, kurio, kurių akcijos yra listinguojamos biržoje, siekiant kovoti su korupcija. Taip pat ir Šiaurės Afrikos valstybėse po arabų pavasario, Saharos pakraščių valstybėse, kitose valstybėse. Taip pat ir tais atvejais, kuomet investuojama į gavybos pramonę, Taip minimos ir mm, tokios valstybės kaip Kenija, Zambija. Reikia atsižvelgti tų šalių ekonominę e, situaciją. Aš pritariu komisijos pasiūlymo tikslams, tačiau manau, kad Europos parlamentui ir tarptautinės prekybos komitetui tenka prievolė e, analizuoti šį pasiūlymą jo veiksmingumo aspektu tarptautinė prekyba yra reglamentuojama tam tikrų taisyklių ir mes turėtume vengti e, tų taisyklių pažeidinėjimų. Reiktų išsiaiškinti, ar komisijos pasiūlymas yra pakankamai tikslus. Pagirtina tai, kad direktyvos projekte reikalaujama konkrečių atvejų konkrečioje valstybėje, vykdant konkretų projektą, teikti informaciją. Reikėtų pasirinkti tikslesnės formuluotės ir žodį pro, projektas, paaiškinti, kokiame kontekste vartojamas žodis terminas projektas šiame teisės projekte. Tikriausiai ar, ar apimama visa veikla, koncesijos, leidimai, susitarimai, ar, turima, ar turimi omeny finansiniai įsipareigojimai. Turėtumėme išsiaiškinti, ar direktyvos apreptis yra pakankama. Šiuo metu žemės įgyjimas žemės ūkio sektorioje nebūtų įtrauktas, nors čia yra mus neraminančių atvejų. Įmonės veikiančios kitose sektoriuose, e, mažmenės prekybos, transporto, taip pat energijos gamybos rytyje, kur, kur susijusi su licenzijų išdavimu, gali įsitraukti į konkurenciją iškraipančią veiklą. E, kalbant apie mokymą, tuos mokėjimus, tai tie mokėjimai vykdomi smulkiųjų akcininkų sąskaita. Būtų naudinga, jeigu įmonės skelbtų apie tai, į kokias įmonės, jos į mažesnės įmonės investuoja, kad visuomenė galėtų apie tai sužinoti. Reikėtų užpildyti visas teisės aktuose išpliekančias spragas. Pranešėjas norėtų Jūs paraginti peržiūrėti reikal, reikalavimas informacijos sąrašą, e, kurią reikia atskleisti. Ta informacija turėtų e, kontroliuoti ESMA arba kitos organizacijos, kalbant apie gamybos apimtis, įmonės turtą, investicijas. Reiktų nepamiršti, kad direktyva taikoma ir veiklai vykdomai Europos Sąjungoje ir komisija 2004 e, vertinimuose teigia, kad e, sukčiavimai, mokesčių vengimas atneša e, es e, žalos, kuris sudaro maždaug 22,5 procentus BVP per metus. Siūlyme taip pat kalbama apie mokėjimus, kurie daromi valstybinėms įmonėms. Šie pasiūlymai būtų ypač naudingi, nes būtų galima gauti informaciją apie tai, ko, kokių mokėjimų sulaukia trečiųjų valstybių įmonės ir kaip tai atsiliepia bendram bendrai šalies situacijai, ypač žvelgiant į tai, jeigu yra regionų, kurių, šalia regionų, kurie yra daug menkiau išsivystę. Kom, pagal komisijos pasiūlymą deleguotojų teisės aktų e, principą turi, reikia interpretuoti savarankiškai. Manau, kad reiktų atlikti eks ante analizę. Ir tikėdamasis jūsų E, pastebėjimų, noriu paraginti jūs atinančiomis dienomis ir savaitėmis teikti pasiūlymus dėl šios svarbaus teisės akto. Aš tikiuosi konstruktyvaus darbinio proceso su šešėliniais pranešiais, o nuomonės projekto jūs sulauksite balandžio 25-ąją. Tai nebus prieš Velykas, tai bus tas pranešimas pasirodys po Velykų. Ačiū, Helmu, tai čia yra tik komiteto nuomonė. Pradėsime diskusiją, kas nori pasisakyti. APP vardu ponas Abat. Tai yra pirmasis jūsų pasisakymas komitete. Taip, ačiū ponė pirmininkė labai džiaugiuosi galėdamas prisijungti prie jūsų komiteto. Dirbau anksčiau biudžeto komitete. Esu šešėlinis pranešėjas APP frakcijos vardu. Peter Stasny yra atsakingas už e, vidar, viduržėmio jūros e, regiono klausimus ir jis e, negalėjo šiandien atvykti, taigi aš um, pasisakysiu dėl direktyvos pasiūlymo. Yra numatyta supaprastinti emitentų teikiamą informaciją. Taip pat bandoma sumažinti smulkioms simtinėms įmonėms taikomas prievalės, ypatingai toms, kurios yra kotiruojamos vertybinių popierių biržoje. Ir taip pat yra sustiprinama socialinė įmonių atsakomybė ES, kalbant apie jų, jų gavybos veiklą trečiosiose šalyse. Tai yra ypatingai aktualo mūsų komitetui, kadangi Europos komisija savo komunikate dėl socialinės įmonių atsakomybės 2011 metais kalbėjo apie tai, kad kiekviena šalis ir kiekvienas projektas e, turi prisimti socialinę atsakomybę. Pavyzdžiui, yra flex priemonė E, gavybos pramonės rytyje, kaip kalbėjo pranešėjas. Taigi yra keičiama direktyva ir numatyta nauja prievolė teikti metinės finansinės ataskaitas, devintajame skirsnėje apie tai yra kalbama ir šešėlinės pranešėjas EPP e frakcijos vardu pritarė tokiam siūlymui. Yra keletas klausimų, kuriuos reiktų aptarti. Pirmiausia, veiklos apibrieštis, ar tai būtų susijusi su apskritai gavyba, Taip pat e, metinės ataskaitos, kokio pobūdžio tai turėtų būti metinės ataskaitos, dėminimis taisyklės taikymas, skaičių pateikimas ir tai turi būti daroma kiekvieno projekto atveju. Bendrai ke keliame klausimą, kaip būtų galima ES e, priemonėmis e, atsižvelgti ir, ir Junktinio Amerikos valstijų poziciją ir amerikiečių priemonės ne visuomet yra taikomus ir taip pat e, atitinkamos įmonės nesilaiko vienodos nuomonės. Taigi du šešėliniai EPP e, pranešėjai išsako štai tokią nuomonę dėl, šio, dėl šios nuomonės. Ačiū labai puikiai pristatėte EPP poziciją. Dabar išklausysime Vil Martino. Kas Andy? Socialistų vartų. Ačiū pirmininkė. Esu socialistų šešėlinis pranešėjas dėl skaidrumo direktyvos ir norėčiau pirmiausia pasakinti Helmuto Šolco e, požiūrį į šį klausimą. Aš e, kalbėsiu apie priekybinius klausimus ir gavybos pramonę. Aš sveikinu komisijos pasiūlymą ir e, sugrįšiu prie tam tikrų silpnųjų pusių, bet apskritai pasiūlymas man yra priimtinas. Bendrai Afrikoje dažnai matome, kad prieiga prie mineralų yra dažniau prakeiksmas nei palaiminimas. Taip yra dėl to, kad tarptautinės korporacijos veikia Afrikoje ir naudojasi korumpuotais vyriausybės pareigūnais, politikais, naudoja, išeikvoja aplinką, dažnai smurto pagalba išgauna tuos mineralus. Aišku, tiesiogiai ši direktyva nieko neišspręs, tačiau bent jau bus numatyta iškesnė prievalė įmonėms ateik, teikti ataskaitas, kaip jos leidžia pinigus trečiosiose šalyse ir tokiu būdu bus iš, iš, užtikrinamas didesnis skaidrumas, kaip ir nurodyta direktyvos pavadinime. Aš sveikinu. Um, kiekvienos šalies ataskaitų rinkimo idėją ir sveikinu idėją teikti ataskaitas apie Hina projektą, tačiau Helmutas kalbėjo apie e, kai kurias problemas žemės įsigijimas. Kalbant apie išteklius, aišku, tai yra labai svarbi proceso dalis. Jeigu nesi žemės savininkas, e, negali eksploatuoti ir išteklių. Ir pirmo, pirmo, pirmasis etapas yra įsigyti žemę nekilnojamojo turto. Na ir to neįtraukti į atsiskaitimų, atsiskaitimų procedūrą būtų silpna pusė. Uh, Dabar perinant prie bendros socialinės atsakomybės. Dauguma tarptautinių korporacijų pasirašo tokį, tokią prievolę, o po to sužinome, kad absoliučiai jie neprisima jokios atsakomybės, nes naudojasi subrangovais, kurie nėra pasirašę tos prievolės. Taigi turime pasirūpinti, kad ne tik ta įmonė tiesiogiai atsiskaitytų, bet ir tos lėšos, kurios išmokamos trečiosiam šalims, trečioms įmonėms, kad ir jos prisimtų atsakomybę tų įmonių vardu. Yra ir kitų problemų, e, aš jų gal nekomentuosiu, bet bendrai kalbant, tai yra sveikintinas ir svarbus teisės aktas ir aš laukiu teksto raštu ir tuomet galėsime bendrai e, patobulinti situaciją. Ačiū. Daugiau nėra pagėdaujančių kalbėti šio klausimu. Išklausykime komisijos. Pirmiausia, dėl skaidrumo direktyvos suteiksiu žodį komisijos atstovui, po to dar kartą kitam atstovui. Dabar Erik de Kolumbija. Um, o Karolina Majevska. Ar Karolina Majevska kalbės, kuri? komisijai atstovauja vienas narys, tačiau aš kalbėsiu tik tai apie tuos dalykus, kurie susiję apie ataskatas pagal atskiras valstybės. Norėčiau padėkoti už komentarus. Pranešėjas Šolts kalbėjo apie išimtį, kurią komisija numatė savo pasiūlyme. Šita Išimtis yra labai ribotos apimties. Jie yra siekiama apsaugoti tuos e, darbuotojus, kurių įmonės turi pateikti tam šitas ataskaitas ir yra labai siekiama apsaugoti juos tais atvejais, kai yra nusikalstamų būdų atliekami mokėjimai vyriausybei. Taigi šita išimtis yra labai riboto galiojimo, tik tai tam tikrais atvejais, kai reikia apsaugoti darbuotojų interesus. Jeigu įmonė naudosis šią išimtimi, tai ji turės įvardinti konkrečiai tam tikrą valstybę. Tačiau šitos galutinės šios išimties taisyklės dar nėra aiškiai su 2012 metų Liepos mėnesį, Virželio mėnesį tikimės parengti e, šitą teisės aktą Tačiau tai bus tik tai įgyvenimo pobūdžio nuostatos. Mes pritarėme pranešėjui, kad reikia skatinti G8 valstybės, kad jos susitartų dėl skaidrumo iniciatyvos ir kad būtų laikomasi šio reikalavimo ne tik tai besivystančiose valstybėse, bet ir išsivysučiose valstybėse, kadangi šitos informacijos atskleidimas gali reikšti ir pakankamai specifinės informacijos e, pateikimą. Todėl labai svarbu, kad ir G8 ir G20 valstybės taip pat imtųsi tos iniciatyvos dėl projekto apibrėžimo. Mes trijose sektoriuose taikysime šią apibrėžtį, tai yra gavybos pramonėje, taip pat gavi, naftos ir kalnakasybos pramonėje ir taip darydami mes norėtume pateikti labai konkrečius apibrėžimus atskiroms pramonės šakoms, kad tie apibrėžimai nesiskirstų atskirose valstybėse. Viena bendrovė, pavyzdžiui, mums e, sakė, kad projektai visiškai skirtingai yra rengiami Kanadoje, kur yra suteikiama labai nedaug žemės, e, pavyzdžiui, turint tik tai 10 tūkstančių. 10 10 tūkstančių išperkamosios nuomos e, sutarčių, o kitur galbūt reikia pateikti informaciją apie 10, 10 tūkstančių projektų ir todėl komisija siekia pateikti kuo labiau subalansuotą požiūrį, kad valstybės, valstybių narių e, įmonės galėtų taikyti vienodus standartus, kai yra informuojama apie projektus. Dėl atskirų sektorių, žinoma, mes galėjome e, žengti ir toliau, tačiau mes komisija stengiamės e, paremti tas ankstesnės tarptautinės iniciatyvas dėl skaidrumo, kol kas imamės e, veiklos siekdami šią iniciatyvą įdėkti E, kalnakasybos ir gavybos pramonėje. Taip pat siūlome į tą sistemą įtraukti ir medienos pramonę. Labai svarbi šita iniciatyva besivystančioms valstybėms, kadangi kai kuriuose valstybėse pajamos iš gavybos pramonės sudaro 50 procentų valstybės pajamų, kai kuriuose Afrikos valstybėse 12 procentų. Komisija numatė savo pasiūlyme ir peržiūros nuostatą, kuri leis peržiūrėti taikymo sritį artimiausių metų priklausomai nuo to, kai, kaip šitas teisės akto pasiūlymas bus įgyvendintas dėl deleguotų teisės aktų ir dėl numatytų maksimalių sumų. Komisija turėjo nedaug laiko ir todėl kol kas nesugebėjo e, nurodyti konkrečios maksimalios sumos. Kadangi mes siūlome deleguotą teisės aktą, manome, kad jame galės atsispindėti ir tos maksimalios sumos. Okay, regarding... Ačiū. Ar kas nors turi kokių. Ar bus išsakyta minčių dėl kito pranešimo? Ne. It concerns both files. It concerns okay. the... Komentarai buvo skirti abiem pranešimam. Um, so this done, let's move. Šį klausimą tuomet. Uh, apsvarsėme, vėl kreipiuosi į pranešėją Helmutą Šolcę. Žodis jums. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Klausy, išklausęs kolegų ir komisijos noriu pasakyti, kad susu, tikrai laukiu mūsų uh, tolesnio darbo svarstant šiuos pranešimus. Galbūt grįsime, grįšime prie 38 straipsnio savo diskusijoje, ypač jo trečiosios dalies ir bandysime ieškoti sprendimo. Jeigu teisingai supratau, e, bandysime suderinti ir Davido Martino iš socialdemokratų poziciją. Aš apie tai jau šiek tiek kalbėjau savo žanginėse pas, pastabose. Kalbant, vertinant viską, kas buvo išsakyta, aš norėčiau trumpai pakomentuoti, kaip jau sakiau. Aš pasistengsiu kiek įmanoma greičiau parengti teksto projektą, kad turėtume galimybę prisidėti, papildyti kitų komitetų darbą rengiant šį pranešimą. Jūri komitete pono Lėnės pranešimas bus svarstomas šiuo klausimu. Vyks pirmasis pasikeitimas nuomonėmis. Taigi reikės išsiaiškinti, palaukti, kokia bus kitų komitetų pozicija. O numatomas darbų tvarkaraštis šio pranešimo tvirtinimui galėtų būti įgyvendindamas Liepos mėnesį. Jūri komitete bus jis svars, balsuojama dėl jo, o plenarnėjame posėdė rugsėjo mėnesį. E, abiem pranešimais pakeitimus reikia teikti iki gegužės pabaigos. Taigi, šiandien tuo baigėsi vieša mūsų posėdžio dalis. Dabar prasidės koordinatorių posėdis ir visi, kurie neturėtų pasilikti čia koordinatorių posėdėje, turėtų kiek įmanoma greičiau tyliai išeiti iš salės. Thank you.